ir Centrinės Afrikos ekonominės partnerystės susitarimo. Pirmiausia žodis pranešėjai ponui Martinui. Ačiū pirmininkė, labas rytas. Tai yra tarpinis e, ekonominės partnerystės sustarimas. Noriu pabrėžti būtent tai, tai nėra gautinis dalykas. Kaip parlamentas nustatė tris kriterijus kartu su komisija ir tikimės iš jų, iš tokių sustarimų, pirmiausia, kad jie atitiktų, atitiktų PPO taisyklės, kad būtų palankus plėtrai ir skatintų regionę integraciją. Dėl šių trijų e, tikslų tarpinis e, sustarimas atitinka maždaug pusantro, jis atitinka PPO taisyklės, todėl yra labai svarbus e, prieigai prie rinkos pakeitus rinkos, prieigos prie rinkos reglamentą, kuris įsigalios 14 metų spalio mėnesių, jeigu nebus kitų veiksmų. Taigi, dėl pirmojo tikslo užtikriname, kad Kamerūnas e, atitiktų PPO taisyklės. Dėl antrojo tikslo Kamerūnas nėra e, mažiausiai išsivyščiusi šalis, tačiau 40 procentų gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos ir maisto tiekimo saugumas nėra užtikrintas. Todėl šis tarpinis sustarimas, na, neišsprendžia šių problemų, tačiau aš tikiuosi, kad jis sustiprina kotonų pastangas gerinti valdymą šalyje, įstatymo viršenybę apskritai, skatinti vystimasi. Taigi vystimosi prasme duočiau pusę balo. Tačiau šis sustarimas atlieka to tikslo, ko parlamentas siekia per tokius sustarimus, tai yra regioninės integracijos, tas tarpinis sustarimas to nes, nepasiekia, nes jį pasirašo tik tai Kamerūnas, o septynios šalis, kitos šalis nusprendė to nedaryti. Tai aišku, ne Kamerūno kalti, nes kitos Centrinės Afrikos valstybės yra mažiausiai iš visičiosios šalis ir joms paskatų yra nedaug pasirašyti tarpinį susitarimą. Jie ja, jau ir taip naudojasi bekvotinių patekimų ES rinką ir todėl tas ekonominės partnerystės sustarimas neduoda jiems daug naudos. Manau, kad tai yra klaida iš abiejų pusių. Nemanau, kad mes ES tinkamai vertiname tų sustarimų ekonominę naudą. Pavyzdžiui, aiškiname bendrųjų kilmės taisyklių naudą visam regionui ir integracijos prasme. Tačiau mes taip pat ir nepasiūlėme papildomus naudos už liberalizacijos e, einant toliau. Nekalbame apie tai, kaip ekonominės partnerystės tarimai galėtų būti naudojami išplėtoti tam, tikrus, tam tikras kotonų politikos rytis. Taigi dar reikia nuveikti daug, kad kiti, kiti septyni regionai pasirašytų e, šį sutarimą. Bet kadangi, kad tai nėra e, Kamerūno E, problema noriu e, rekomenduoti parlamentui patvirtinti šį sustarimą. Norėčiau papriešti dar vieną dalyką, kuris iš tiesų nėra susijęs su šiuo sustarimu, bet su kotonu. Ir e, Kamerūno prasme to negalima ignoruoti. Tai yra LGBT žmonių padėtis Kamerūne. Nerima kelia tai, kad pastarą metą diskriminaciniai teisės aktai patvirtinti neseniai, pavyzdžiui, kriminalinio kodeks, baudžiamo kodekso 347 straipsnis, kuris baudžia asmenys už tos pačios lyties e, asmenys, lyties asmenys už e, santykių palaikymą yra vienas iš atvejų. Daug NVO kėlė šį klausimą e, ir aš noriu pabrėžti, kad aš nemanau, kad tai yra priežastis atmesti tą tarpinį sustarimą, tačiau mes turėtume savo santykius Kamerūnų vertinti per kotonų nuostatas, kur yra žmogaus teisų nuostatos numatytos, todėl šį aspektą santykiuose su komercinu reikėtų e, laikyti e, dėmesio centre, tačiau rekomenduoju vis tiek pasirašyti šį tarpinį sustarimą. Ačiū, ponia Martinai, komisijos vardu komisaras Pievalksas. Prezidentą. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Martinui už jo konstruktyvų darbą rengiant pranešimą dėl ekonominės partnerystės susitarimo su Kamerūnu. Tarpinis EPS su, e, tarp Kamerūno ir ES būtų labai svarbus e, skatinant regioninį bendradarbiavimą tarp ES ir Centrinės Afrikos valstybių. Tarpinės EPS pagalba Kamerūnas ir toliau galėtų gauti prieigą prie ES rinkos su visais savo produktais be jokių trūkdžių nuo 2008 metų kai buvo pasirašytas tarp, tarpinis APS 2007 metais. Jis buvo labai svarbus ir Kamerūnui, ir Europos Sąjungai, kadangi Europos Sąjunga yra stambiausias Kamerūno priekybinis partneris. Kamerūno eksportas į Europos Sąjungą yra susijęs su tokiais produktais, kurie nepatenka į GPS, kalbant apie bananus ir kitas, kitus produktus, kur yra numatytos ribotos e, preferencijų maržos. Buvo atnaujinta veikla dėrybose su Centrinės Afrikos partnerėmis, siekiant išsamesnio regioninio prekybinio susitarimo. Siekiant pažangos ateinančiais mėnesiais. Na ir kai bus pasirašytas e, regioninis susitarimas, e, tas tarpinis susitarimas bus juo pakeistas, kaip ir siūloma šiose diskusijose. Europos komisija ir toliau informuos Europos parlamentą apie vykstančias regioninės dėrybas. Pranešėjas taip pat minėjo, kad trūko padrasinimo žengti pirmin. Tačiau toks susitarimas padidintų pastangas regioniam bendradarbiavimui. Ir taip pat pagal kotonių susitarimą būtų galima sustiprinti regioninį bendradarbiavimą. Pagrindinis užšūkis mano vertinimu yra tas, kad tos šalys regione skeptiškai vertina tokio starimo poreikį. Jie daugiau žvelgia į tolesnės rinkas, ne į Afrikos rinkas. Ir tai yra prarasta galimybė, tačiau laikui bėgant yra tikimybės, kad bus pasirašytas regioninis susitarimas ir tokiu būdu vystoma bendradarbiavimo para, parama išauks ir bus paskatinta ir paspartinta regioninė priekyba. Tiesiog dabar tokia regionės priekybos, toks mechanizmas vyrauja šiame regione ir nelabai to šalis nori regioninio susitarimo. Dėl žmogaus teisų ir demokratinių procesų, šis klausimas buvo visiškai teisingai iškeltas, Kamerūnas susilaukė ypatingos ES ypatingo dėmesio šioje srityje, teikiant ir tikslingą finansinę paramą, remiant pilietinės visuomenės organizacijas šioje šalyje kalba eina apie teisingumą, žodžio laisvę, kovą su korupcija, žmogaus teisų klausimus, ypatingai moterų klausimus, moterų teisų klausimus ir LGBT asmenų teisės. Yra ir kitų probleminių klausimų, priekyba žmonėmis, mažumų teisės. Mes labai daug dėmesio skiriame šiai problematikai, taip pat suvokiame, kad savo santykius su Kamerūnu turime grįsti ilgalaikę viziją kai toliau, norint toliau plėtoti partnerystę ir siekiant toliau plėt, plėtoti galimybės žengti tvaraus vystimosi keliu ir atsižvelgti žmogaus teisų reikalavimus. Taigi mes turime paspartinti dėrybas dėl žmogaus teisų padėties. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad tai neturėtų užkirsti kelio paramai tarpiniam EPS su Kamerūnu, kadangi aš manau, kad Tokiu būdu mes įtvirtinsime savo požiūrį dėl žmogaus teisų padėties gerinimo šioje šalyje. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariai. Nuo dabar vystomosi komiteto vardu pasakys Juditas Argentinė. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, aš dėvė komitetui pasiūliau kad mes teiktume rekomendaciją užsienio prekybos komitetui ir kad mes kad nebūtų ratifikuotas šis susitarimas, tačiau vis dėlto buvo priimtas kitoks sprendimas. Išklausėme šiandien Davido Martino ir iš tikrųjų EPS nėra tobulas ir komisaras Piebalks ką tik pasakė, kad nėra teikiama dabar pakankamai dėmesio regioniniai priekybai. Aš žinau, kad e, visi mes suprantame, kodėl toks sprendimas nėra tobulas Kamerūnui, tačiau geresnio sprendimo kol kas nėra ir todėl turime tai, ką turime ir turime tuo naudotis. Bet tai tokia logika tarsi užburtas e, ratas. Kamerūnas turi turėti teisę patekti į ES rinką. Besivystančiose šalise veikia kitoks priekybos modelis. Mes priverčiame tą šalis pasirašyti laisvos priekybos sutartis, kurias dabar vadiname tiesiog kitaip. Bet iš esmės mes norime užtikrinti laisvą prekybą mūsų savo produktais ir tai nebūtinai tinka toms ekonomikoms, kurios yra Afrikoje ar Karibų jūros regiono šalyse. Ačiū ponė Sargentinė. Toliau politinių frakcijų atstovai. Nematau pono Stasnį salėje EPP vardu ir Kortės Lastra taip pat neatvyko. Todėl dabar suteiksiu žodį ponui Rinaldė. Alde, frakcijos atstovai, prašom. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, ponai ir ponios. Šis sustarimas yra nedidelis žingsnis į priekį, bet vis dėlto tai yra žingsnis į priekį, kalbant apie priekybą su šiomis šalimis kogi mes bandome pasiekti. Mes norime daugiau dėmesio skirti mažoms šalims. Taip pat turime reglamentą dėl prieigos prie rinkos, kurio nustatomos prekybos sąlygos su tam tikromis šalimis. Ir dabar yra siūloma šis susitarimas su Kamerūnu. Taigi Mm, turint omeny, kad dėrybos prasidėjo dar 2002 metais, tai procesas tikrai lėtas ir dabar mes turime dar tik tai tarpinį susitarimą. Tai galbūt e, komisijos narys galėtų pasakyti, kada Kamerūnas ketina ratifikuoti šį susitarimą. Tačiau vis dėlto kažkokie veiksmai vis tiek vyksta. Tik aš norėčiau, kad e, būtų labiau Kalbama apie jos abiejose pusėse ir Europoje, ir Kamerūne apie tai, kad e, dabartinis proceso tempas nėra tinkamas. Galbūt einame tinkamu keliu, tačiau nepakankamai sparčiai. Mes turime iš tikrųjų persvarstyti mūsų santykius, prekybos santykius 21 amžiuje. Nevyriausybinės organizacijos uh, dažnai priešiškai nusisteikusios šios sutarimo atžvilgių nacionalinių parlamentų atstovai dažniausiai apskritai atsisako dalyvauti sprendimų prieimimo procese. Taigi yra įvairių trukdžių. Mums reikalingos visuomenės informavimo priemonės, seminarai nevyriausybinėms organizacijoms, susitikimai su naudos gavėjais, Aš esu tarptautinės priekybos komiteto narys ir aš kreipiausi į komitetą prašydamas surenkti susitikimą su žiniasklaidos atstovais Briuselėje, kurie rašo apie padėtį Afrikoje ir informuoti juos apie tas galimybės, su kuriomis yra susiję e, tokie priekybos susitarimai. Taip pat mes turime kalbėti ne vien apie ekonominės partnerystės susitarimus, bet ir kitas priemonės, tokias kaip kovos su korupcija, priemonės atitinkamų mokesčių sistemų nustatymą, kuriamis užtikrin, būtų užtikrinta, kad nauda, kurią teikia tokie sutarimai, bus vienodai paskirstita. Ačiū dabar žodis ponui Kortės Lastra, socialdemokratų atstovui. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė, šios darybos dėl EPS su ACR šalimis nėra nukreiptos teisinga linkme. Po šešerių metų, turbūt dėl to, kad komisija reikalauja eiti šiuo keliu, kurį galima iš karto apibūdinti kaip paliekantį už jo ribų nacionalinių parlamentų narius. Dabar kalbame apie sustarimą su Centrinė Afrika, tai yra Kamerūnu. Aš negaliu suprasti, kodėl kiekvieną kartą, kai komisija atvyksta čia kalbėti apie EPS tvirtinimą, Visą tai e, apibūdinama kaip sustarimai vystimuisi, o ne laisvai priekybai. Todėl norėtume, kad komisija ragintų šios šalis stengtis sudaryti regioninius sustarimus, kurie prisidėtų prie regioninės plėtros. Ačiū. Toliau pane Keller, žaliųjų atstovė.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 Ačiū, pirmininkė. Šiuo tarpiniu sustarimu visas Centrinės Afrikos regionas bus susilpnintas. Kaiminės šalis bus atskirtos viena nuo kitos ekonominė prasme. Europos Sąjunga galbūt ir yra tarptinio bendradarbiavimo didžiausia donorė, tačiau tai turi bendradarbiavimas, kuris padeda žmonėms išbristi iš skurdo. Čia kalbame daugiau negu apie skurdą, reikia politinės sanglaudos tų šalių vystimuisi. Reikia užtikrinti, kad e, visa tai e, būtų numatyta, ypač e, regioninio bendradarbiavimo klausimas. Tačiau šis sustarimas neremia regioninio bendradarbiavimo. Atrodo, kad tai prieštarauja politikos nuseklumo vystimuisi principams. Šis sustarimas yra nepakankamas. Mes turėtume stiprinti investicijas iš ES pusės Tačiau jeigu pasirašytume privalomą sustarimą dėl verslo atsakomybės, tuomet viskas būtų daug geriau. Pirmiausia, turi, būti, turi rūpėti vystimasis, o ne ES prekybos interesai. Kalbame apie kovą su skurdu, apie vystimasi bendradarbiavimą, o prekyba turėtų būti antraeilė. Mes žalieji balsuojame, balsavome, balsuosime, balsavome prieš šį sustarimą prekybos vystimosi komitetuose ir plenarnėje sesijoje taip pat tai padarysime. Raginu visos kolegas dar kartą įvertinti šį susitarimą. Ar Kamerūnui, Kamerūno padėtis iš tikrųjų bus geriau nuo šios susitarimo? Nemanau, kad taip. Ačiū ponia Keller, toliau ponas Šolcas. Guoja frakcijos vardu. Pone pirminkė, komisarė, kaip žinote, mano frakcija, komisijos visa strategija darybose dėl EPS su atskiriamis ACR e, e, šalimis e, yra kritikuotinas. O dabar šis sutarimas teikiamas ratifikavimui. Ir tai nėra EPS Centrinės Afrikos šalims, o tik tai vienai šaliai, Kamerūnui, kuris sutinka pasirašyti šį sustarimą. Kitos regiono šalis sako, kad jis būtų daugiau žalingas negu naudingas. Jie nenori, kad jų rinkos būtų visiškai atvertos ES eksportui. Ir tai nepadidins tų šalių konkurencingumo ar, ir nepagerins jų prekybinės situacijos regione. Tai kelia pavojų regioniai integracijai ir O mes vis dėlto vis, dėl to, vis tiek siekiame šį sustarimą pasirašyti, kad Kamerūnas neprarastų prieigos prie ES rinkos, kai ateis 14 metai. Ir e, toks sprendimas yra visiškai neteisingas. Aš manau, kad e, šį sustarimą reikia gražinti į komitetą. Jis netinkamas regionui, netinkamas Kamerūnui, mums ir mūsų reputacijai AKR šalise nieko gero neduoda taip pat. Ačiū. Toliau kiti kalbėtojai. Ir pirmiausia, panas Kačmarekas. Pirmininkė komisijos nary, gerbėmieji ateityje preferencinė prieiga prie Europos Sąjungoje, Sąjungoje nepadės susilyginti Centrinės Afrikos šalių ekonomikom su, su kitų pasaulio šalių um, ekonomika. 2007 metais jau buvo aišku, kad dėrybos dėl naujų visapimančių sutarčių su AKR šalimis, kad tos dėrybos nesibaigs iki šių metų pabaigos, kai baigėsi atleidimas nuo įsipareigojimų PPO numatytas kotonių susitarime, buvo rastas tarpinis susita... sprendimas. Kalbama apie laikinuosius pagrindų ir tarpinius susitarimus, e, suteikiamos galimybės naudotis lengvatinėmis sąlygomis, naudojantis prieiga prie ES rinką. O dėrybos dėl visapimančių išsamių susitarimų tebe vyksta ir tik Kamerūnas 2007 metais sudarė tarpinį susitarimą, kuris gali, jeigu būtų ratifikuotas, tai įsigaliotų. Kitos šalis, Centrinės Afrikos regiono šalis, išskyrus Kongą, atsisakė pasirašyti tokias e, sutartis. Taigi šis sustarimas yra tik tarpinis sustarimas siekiant glaudesnio regioninio, glaudesnės regioninės integracijos. Mes turime galvoti apie visą centrinės Afrikos regioną. Šio regiono šalis turi priimti politinius sprendimus, kurie vestų prie susitarimų, kurie būtų visapimantis nereikėtų kalbėti vien tik apie sutarimus su atskiromis šalimis. E, Dėkoju. Dėkoju. Ponas Kešminas. Norėčiau pasveikinti Davidą Martiną atlikus puikų darbą, tačiau pritariu kitiems, kurie kritikuoja susitarimą dėl to, kad potencialiai tai gali kenkti regioniai integracijai. Šis susitarimas uh, sudaromas tik su viena Centrinės Afrikos valstybė ir pirminis EPS tikslas yra skatinti regioninę integraciją, taigi toks višalis susitarimas integracijos neskatins. Taip pat apgailestauju dėl to, kad nėra straipsnio dėl žmogaus teisių, nepaisant to, kad šis parlamentas nuolatos reikalauja, kad tokie straipsniai būtų įtraukiami į visus tarptautinius susitarimus. Kamerūnas yra vienintelė valstybė, kuri persekioja LGBT e, žmonės ir jie baudžiami pagal baudžiamąjį kodeksą. Tokia situacija turi būti e, nes, ne, ne, nesikartoti ateityje. Aš norėčiau, kad e, pranešėjas e, prašo sutarimo procedūros. Aš suprantu, kad yra tarpinis susitarimas ir turi tęstis tos regionės dėrybos, tačiau aš manau, kad toks tarpinis susitarimas turėtų būti galimybė sustiprinti regioninę integraciją, įtraukiant visas Centrinės Afrikos valstybės, įtraukiant svarbius klausimus, tokius kaip žmogaus teisės ir plėtra, ne vien tik tai priekyba. Dėkoju. Ačiū kolegai Kešmanui, kolega Tirolijan. Vieną minutę jums skiriama. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, mėly kolegos. EPS su Centrinės Afrikos valstybės e, netitinka e, PPO procedūros tikslų. Mes ma, dabar matome, kad tik viena iš Centrinės Afrikos valstybių gali pasirašyti tokį tarpinį susitarimą, kadangi tai yra visos Europos Sąjungos susitarimas mes turėtumėme įtraukti ir kitas Centrinės Afrikos valstybės. Panašu, kad jos nenori tokio susitarimo ir panašu, kad tik tai Kamerūnas, Kamerūno interesus atitinka toks susitarimas. Na ir nacionalinės asamblėjos turi, nacionalinė asamblėja turi ratifikuoti šį susitarimą. E, tačiau turime suprasti, kad toks susitarimas turi skatinti regioninę integraciją, regioninę priekybą nes EPS susitarimų užbaigimas iki 14 metų panašu, kad kažin ar bus įmanomas. Pirmininkė, dėkoju. Dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymų. Sarašai yra dvi pavardės. Pradėsime nuo pono Kutaš. Pone pirmininkė, Kamerūnas yra vienintelė Centrinės Afrikos valstybė, kuri derasi dėl tarpinio EPS su ES. Kai PPO numatė išlygą vienašaliams priekybiniams susitarimams AKR šalims ir kad tokie susitarimai turi jau būti užbaigti, Kamerūnas e, pasinaudojo galimybę gauti prieigą prie ES rinkos, tačiau tai iškraipo priekybinę pusiausvyrą pagal PPO sistemą. Aš manau, kad mes turime pritarti šiam susitarimui, nes tai būtų pavyzdys kitoms Centrinės Afrikos valstybėms, kurios jaučiasi dar nesa, nesa pasirengusios tokius sutarimus pasirašyti. Kamerūnas turi ratifikuoti susitarimą kuo galima greičiau, kad galėtų juo pasinaudoti. Dėkoju. Ponas Milčia. Ačiū, ponė pirmininkė. Kova už demokratiją Centrinės Afrikos regione yra tai, ko mes siekiame jau ištisus dešimtmečius. Akivaizdu, kad valdžios institucijos turi užtikrinti padorės gyvenimo sąlygos paprastiems žmonėms tose šalyse. Ir skaudu matyti, kai pagalba nepasiekia skurdžiausių žmonių – Afrikos valstybės panašu visiškai nesuinteresuotos ieškoti maisto kaiminėse šalyse, nors šalies jautėjo badas. Kartais ne Afrikos tiekėjams jie sudaro palankesnės sąlygas teikti tą maistą, nei e, kaimininiam šalims. Esant tokioms aplinkybėms sunku išvelgti tokio susitarimo privalumų. Ačiū, komisaras Pibalks. Na, gaila, kad e, taip išsiskiria požiūriai parlamente. Ir aš galbūt netiek pabandysiu um, suderinti tos požiūrius, kiek na, pateiksiu savo tokį nuomonę. Pasaulio priekybos organizacijos taisyklės gali būti geros ar e, blogos, bet e, jos yra kokios yra, tokias dabar turime. Deja, dėrybos iš tikrųjų užvilkintos ir dabar turime tokią patėtį, kad tie susitarimai, kuriuos turėjome anksčiau su mm, Afrikos šalimis, nebegalioja, nes nėra suderinami su PPO taisyklėmis. Taigi mes turime spręsti situaciją ir priimti teisiškai priimtinus sprendimus, turime siekti teisinio tikrumo. Mm, dar kalbant apie investicijas, e, investicijos patektų į tas šalis, jeigu būtų užtikrintas teisinis tikrumas. Taigi, mano nuomonė, mm, toks sustarimas yra pragmatinis sprendimas, pragmatinis žingsnis į priekį. Ir aišku, mūsų partneriai, mūsų partneriams tai būtų uh, parama ir reikia, kad mūsų partneriai pamatytų, kad priekyba su ES padės jiems išbristi iš skurdo. E, aišku, priekyba su Kinija Kamerūnė išaugo gerokai. Kinija yra svarbus priekybos partneris šiai šaliai ir toliau tokiu liks. Taip pat svarbu suvokti, kaip mūsų partneriai žiūri į mm, EPS kai kalbame akis į akį su savo partneriais, kaip neseniai vyko ministrų susitikime ar kaip vyksta vadovų susitikimuose, požiūris į tokius susitarimus nėra tikrai labai neigiamas. Niekas neremtų tokių susitarimų, mes nekalbėtume apie dėrybas dėl tokių susitarimų, jeigu mūsų partneriai manytų, kad jie visiškai nenaudingi. Kaip ir sakiau, tos sistemos, kurios dabar galioja, nėra teisiškai suderinamos su PPO sistema, taigi mums reikia spręsti šią padėtį ir Aš e, tikiuosi, kad vis dėlto mums pavyks e, per porą mėnesių sudaryti susitarimus su Centrinės Afrikos regiono šalimis. E, mes turime naują atsakingą asmenį komisijoje su dėl priekybos su šio regiono šalimis ir bandoma nustatyti, kurie klausimai yra problematiškiausi. Ir mes skatiname mūsų partnerius pasakyti, kas labiausiai jiems netinka kokie klausimai yra pirmiausia spręstini, nes mes tikrai suinteresuoti skatinti vystimasi šiuose šalise. Ir aš esu tikras, kad šis susitarimas tikrai netrukdys ir nestabdys Kamerūno vystimosi. Priešingai, jis bus labai reikšmingas šiame procese. Ir yra galbūt tokių asmenų, kurie mano, kad EPS sudarydami mes bandome kažką primesti mūsų šalims partneriams. Tikrai ne. Mes siekiame, kad šios šalis vystytųsi toje tarptautinės priekybos sistemoje, kuri dabar egzistuoja pasauliniu lygmeniu. Ačiū komisijos nariui Pibalks. Netrukus suteiksiu žodį pranešėjui. O prieš tai suteiksiu žodį ponui Stasni. Žodis jums dviems minutėms, jeigu sutiktų pranešėjas. Tai nėra įprastinė procedūra, bet jeigu pranešėjas neprieštarauja, mes turime laiko ponui Stasnė. Pirmininkė, aš atsiprašau ir ačiū, kad suteikėte žodį. Aš užtrukau savo biure Tarpinis EPS yra tarpinis žingsnis siekiant glaudesnio regioninio bendradarbiavimo ir susitarimo su e, visų Centrinės Afrikos regionu. Aš pritariu šiam tarpiniam susitarimui, nes jis siunčia labai svarbų signalą dėl prekybos ryšių stiprinimų su Centrinės Afrikos regionu. Tai bus svarbus katalizatorius regioniam integravimui Centrinėje Afrikoje, kuris teiks ilgalaikę naudą šio regiono šalims. Vis dėlto laisvos prekybos zonos šiame regione vizija bus įgyvendinta tik tuo met, jeigu bus skatinama integracija šiame regione. Kol kas šios integracijos pastangos nėra pakankamos ir turi būti sustiprintos. Centrinės Afrikos valstybės turi e, parodyti savo pasirežimą siekti sėkmingos dėrybų pabaigos, nes regioninės integracijos stoka trukdo vystyti sėkmingai priekybos ryšius. Iš tikrųjų, palyginti priekybos apimti su šiuo regionu e, lieka ir toliau nedidelės. Mūsų frakcija pritarė susitarimui su šio regiono šalimis ir mes Manome, kad Kamerūnas, Gabonas ir pusiaujo Gvinėja turėtų siekti tapti katalizatoriai siekiant spartesnės integracijos ir veiksmingos muitų sąjungos. Ačiū, pirmininkė. Dabar žodis pranešėjai Davidui Martinui. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, kolegoms kurie abejojo šio sustarimu, pasakysiu, kad jeigu tai nebūtų tarpinis sustarimas, aš tam pritarčiau, tačiau mūsų tikslas yra pereiti nuo tarpinio prie visiško EPS ir aš nemanau, kad jis e, kenkia regioniai integracijai šiuo metu. Kamerūno ambasadorius priekybos komitete pabrėžė šio sustarimo svarbą jo šaliai. Aš kontaktavau su Kamerūno priekybos ministru, kuris pabrėžė šio sustarimo svarbą jo šaliai taip pat. Mano nuomonė, negalima bausti Kamerūno už tai, kad jis yra vienintelė ne mažiausiai išsivyščiusi šalis tame regione. Ir e, todėl e, kitos šalis nepasirašo šios sustarimo. E, komisaras sakęs, kad 11 vystimosi programoje skiriame daugiau pinigų. Aišku, mes turime tam tikros atsakomybės, nes e, Dėl to šalis e, teikia pirmenybę prekybai su Europą, o ne su regionu dėl to, kad, e, dėl to, kad egzistuoja seni koloniniai ryšiai. Todėl mes turime tam tikrą atsakomybę skatinti regioninę prekybą tarp Afrikos šalių. E, komisijai tačiau noriu pasakyti, kad nors aš stipriai pritariu šiam sustarimui ir galbūt pasieksime regioninį sustarimą, Aš nemanau, dėl to, kad mes e, tos pasiūlymus, kuriuos mes teikiame dėl EPS, yra, nėra pakankamai. PPO sako, kad mes turime liberalizuoti 80 procentų prekybos, mums užtenka 50. Na, ir jeigu, e, jeigu šalis galėtų liberalizuoti prekybą iki 75 procentų, e, tai, tai būtų netaip jau joms sunku padaryti, o mes reikalavome tų 80 procentų. Taip pat reikia pabrėžti daugiau lydimasias priemonės, kad tai būtų bendras paketas. Tačiau aš parlamentui rekomenduoju pritarti šiam susitarimui šiandien. Ačiū, ponė Martinai. Baigiame diskusiją, balsuojama dėl šio pranešimo bus šiandien nuo vidurdienio. Kitas šiandien klausimas yra e, Ivailo Kalfino pranešimas dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo. Ir pirmiausia, steiksime žodį pranešėjai.